buongiorno colleghe e colleghi labas rytas ponios ir ponai invito tutti a prendere posto prašyčiau visus susėsti posėdis pradedamas Dar kartą visiems labas rytas. Norėčiau Jums pranešti, kad frakcijos ir nepriklausomi nariai atsiuntė kandidatūras į parlamento komitetus. Pagal parlamento darbo tvarkos taisyklių 209 straipsnį. Kiekvieno komiteto narių sąrašai paskelbti e, parlamento plenarnio posėdžio interneto svetainėje. Kaip žinote, šiandienos ryto darbo tvarkė susideda iš Europos parlamento kvestorių rinkimų, ir aš pristatysiu pavardes. Bilboje, honorevole David Kaza, onorevole Karol Karski, onorevole Ann Sander. I candidati mi hanno... Šie kandidatai patvirtino man, kad sutinka e, būti teikiami kandidatais. Kadangi kandidatų skaičius yra toks pat, kiek yra kvestorių vietų,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 devo chiederlo, vi sono richieste di. Norėčiau paprašyti, ar e, yra kvestorių, kurie. Ar, ar yra kas nors, kas prieštarautų kvestoriams. Todėl, kadangi ne, tai aš skelbiu, kad visi asmenys nurodyti sąraše renkami kvestoriais Europos parlamento. Noriu juos pasveikinti E, su išrinkimu. Però una votazione la dobbiamo fare, come sapete. Tačiau yra vienas klausimas, e, dėl kurio turėsime balsuoti. Turėsime nustatyti kvestorių seką. Dėl to reikės balsuoti. Votando la precedenza, appunto. Taigi, turime balsuoti dėl kvestorių eiliškumo ir pagal tai, kiek balsų jie gaus, e, tokią vietą užims e, kvestorių e, eilėje. Balsavimas slaptas. Tai iš jūsų, kas buvote čia vakar po pietų, jau išmokote turbūt slaptai balsuoti. Vis tik turime išbandyti sistemą, kaip ir vakar dainininkų pavardžių įrašysime ir jūs turėsite balsuoti tik tam, kad e, pamatytume, kad sistema veikia gerai. Pavardės užsidegs ekranuose, tai yra žymybių pavardės. Jūs galite pasirinkdami mygtukus balsuoti už e, jums patinkantį asmenį. Kai pradėsiu, paskelbsiu balsavimo pradžią, jūs galėsite išsirinkti. Prašau e, dabar pabandyti. Ar jau visi balsavo? E, vi invito a votare. Prašyčiau kolegos balsuoti, kad mes įsitikintume, jog sistema veikia. Prašyčiau tvarkos salėje. Turite dabar balsuoti už penkis iš aštuonių kandidatų. Ekrane matote aštuonias pavardės, balsuoti turite už penkis. mažiausiai turite balsuoti už tris, nes kitaip jūsų balsas bus neįskaičiuotas. Tad išsirinkite penkias pavardės. Balsuokite bent už tris. Prašau pradėti balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Hanno votato tutti. Ar visi spėjote pabalsuoti? Balsavimas baigiamas. Numero dei votanti 550. Taigi, balsavo 559 E, negaliojantis 86, tad galiojančių balsų buvo 473 ir jūs atitinkamai surikiavote jums patinkančius dainininkus. Na, nu, dabar pereiname prie tikro balsavimo dėl kvestorių. Kad nustatytume, kurie iš jų bus viršesni tokios pat taisyklės, penkios pavardės, kurios e, matomos jūsų ekranuose. Balsuoti turite bent už tris, nes kitaip jūsų balsas bus e, negaliojantis. Pradedame balsuoti. Hanno votato tutti? Ar jau visi balsavo? Hanno votato tutti? Ar visi spėjote pabalsuoti? Hanno votato tutti? Ar visi spėjote balsuoti? La votazione. Balsavimas baigiamas. balsavo 574, negaliojantys balsai 71, e, galiojančių balsų skaičius 503. Keturi 407 e, balsus gavo Ann Sander. Sekunda eletta honorevole. Antroji vieta. Pane Benova, 391 balsas. Voti 391 honorevole Kaza. Ponas Kaza 391 balsą gavo taip pat. 317 balsų gavo ponas Žil. Du šimtus šešiasdešimt vieną balsą gavo ponas Karskis. E, sveikinu kvestorius pagal 18 taisyklę. Tokia bus dabar kvestorių e, pirmumo eilė. Parlamento biurui bus perduoti balsavimo rezultatai, taip pat ir kitos ES institucijos apie tai žinos. O dabar darome posėdžio pertrauką ir e, vėl pradėsime 10.30. Pagal 18 taisyklę seka nustatome pagal balsavimo, e, balsų surinktų skaičių ir pagal amžių, jeigu surenkama vienodai balsų. žinot, mačiau, kad Maldeikienė atvarė su savo botais pabučiu. Jojon čia sėdva. Raudonų rankenų. Vakar jin buvo su ružava, su, su ružava suknelė, tokiais porbais, gražiais, nes aš dirbau su gražiu, sako, tai kaip čia apsirengus, kaip beryšia. Sako, tu čia visai stilingai, man tai visai gražu. Jo, <laughs> žodžiu, tai aš gyniau maldeikienę. aišku, padeda ją identifikuoti iš karto. Bet aš šiaip man grėsmingas rankinukas dėl Aš tai prisimenu kitus rankinukus, tai man kažkaip jis kniedėmis, va matau, tenais kaip vožį. Nu, jo kažkas sėdėjo ant biškių, taip vakar, taip kažką žvalgėsi ten. O ką dar turime, nes reikia taip dabar čia pažiūrėti. Čia tai va, ir itališkai. Rasa ir, rasa ir kubilius, va. Kur rasa ir kubilius? Nu va, žiūrėk, netoli šitos. Mhm užtrečius likti savo vietoj. Nu, tasme, vakar jisai, tasme, jisai kažkur ten panašiai kaip anksčiau sėdėdavo. O kitų, mažylis va ten užkubiliaus biški viršų. Būna, dabar jo nėra. O daugiau. Ropė kažkur kitur. Nu, biški kitur jo. Jekeliūnas vasėdasi su pederastikė. Kur? Nu va, iš pederastikės. Ai. Aha, Zysis Jekeliūnas. Zysis Jekeliūnas. Nu taigi įdomu. Tomaševskis čia majačinosi vakar, pavyzdžiui. <laughs> Nu, neturi, e, neturi ką vykti. Klausykit, o jums tą posėdį sudėjo kaip ir man vakarą, ne? Šitą, va šitą. Ne, tu, žinok, tave vietoj žyvilės kažkodėl idėjau. Visada mes buvom su žyvilė, visada, visada. Nes man vakar. O po to staiga aš taip, nu- atsiradai, aš taip nustebau, galvoju pačiamų. Taip, nežinau pačiamų, žinok, jo. jo. Būkit gal darbų tarkia. O jūs. Ačiū. Tau sasolinis. Man dabar sasolinis. Sasmaita. <laughs> kalbėtų sąrašas gal yra atspausdintas, ne? Žinau, kad yra nedaug ten tų kalbėtojų. Kalbėtojų nedaug, bet to yra e, catch the eye, tai aš biškai nerimauju, pažiūrėjau, kas ten norėtų iššokti. Nu, bet tai kas? Kubilius kalbės angliškai, jeigu iššoks, o kiti nenorės gal iššokti. Kokia maldeikienė iššokti ir kokia vietnė. Nu, nedrys dar. Pirmą kartą gyvenime e, liudija tokią ceremoniją kaip kečiuviaitį, gal plenarinį ir gal pirmą pasižiūrės, kaip kas ir ką tik paskui gal norės šokinėti. Aš pagalvojau, nėra pakso, kaip gerai. <laughs> kaip gerai, baisus teretūrai užsirūkė. Klaus, padėlą palaukti, kad ah. mūsų apdainas. Piano, piano, dar neaišku, čia kokie retūrai mūsų laukia. Bet neaišku, tas mažylis, pažiūrėk, gal pradės cituoti. Jis toks, nu jo, kol, kol kol neišsižios, tol nežinosim. Anons pour le matin. Nu, va, jis atėjo. Kažkaip man vakar sugadino biškių nuotaiką, kažkas sakė, žmona gal man sako, tai, kad tu Madrikienį jau pasakė šitam gintarui mūsų, kad iš, jie prisimena dar iš savo ankstesnių atvažiavimų, kad vertimas parlamente tai yra prastas. Kada čia tai pasakė? Jis pasakė, kai jinai dar nebuvo mepė, bet buvo atvažiavusi per parlamentinį. Ai, ne, tai, tai aš žinau, kur sakintar sakė, ne, sakė, net, sakė, kad nu, terminų nežino terminų. Bet taip sakė, čia žinau, ką auga legendomis tokie. Kad Ginteras sakė, Ginteras pasakojo, kad, nu, terminų, matau, nežinot, nežinot, va taip. Ne, ne kad prastas tai nesakė. Liktai. Jie cituoja Starką, bet viens prie viens, viens prie viens, kad jie, žinai, užsima to čia. čia. Nu, nu, kaip tai, kaip taigi čia užsima starkos čelinimu, ne? Mhm. Šis channeling starka. Tai čia kažkas, žinokit, iškėlė tokią mintį, sakė, važiuoju, jeigu jis tarp pasimtų savo padėjėją. Aš čia buvau. A, čia tu, aš Tarkevičiūtė. Įsivaizduojat, koks būtų geras čioliuš. O tas Gonzalės Pons irgi yra, irgi ispaniškai, ne? Nu. Nemažai čia jau. Mažai. Mhm. Nu, o tai kiek čia ketina per valandą? Šiaip 12 valandą numatyta pabaiga. Mes, nes mes esame nuo pusės 12 iki 12 e, rezervė. Jeigu kartais vyktų iki, iki 12, aš taip įsivaizduoju. Pabaiga pusė, pusė 12, man atrodo. Bet mes numatyti iki 12. Taip, bet mhm. oficialiai turėtų baigtis viskas pusė, na, pusė jo ir pagal kalbėtojų sąrašą po 11.15. 11, bet klausykit, čia yra e, tas. Uh, tas tarybos posėdis ne tas paskutinis, kuris vyko sekmadienį, bet tas ankstesnis. Rimtai? Taip, nes 20-21 džiūn. Parašytagi. Ai, čia ne tas. Ne, ne tas paskutinis, tas tai ankstesnis. Buvo ten svarstoma. Aš neatsimenu jo. Tuoj sužinosim. Pasakykite, o mes. Ai, aš galiu pasakyti, kas buvo svarstama. Taigi tuoj sužinosim. Daugiametė finansinė programa, kitas institucinės ciklas, e, ciklas dezinformacija, hybridinės grėsmės, išorės santykiai. Kiti klausimai. Jūžiaus aspektas, žodžiu. Mhm. Ir strateginė, nu, nauja strateginė darbo tvarkė. Raksos mikro.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 Norėčiau paraginti visus susėsti. Riprendiamo la seduta. Tęsime plenarnį posėdį. E all'ordine del giorno. Mūsų darbo tvarkės Darbo tvarkė yra įrašytas toks punktas Europos vadovų tarybos susitikimo išvadų pristatymas. Tarybos posėdės vyko birželio 20-21 dienomis. Pirmiausia, suteiksime žodį ponui Tusk, kuris pasisakys Europos vadovų tarybos vardu, prašau. Taip pat norėčiau pasveikinti pas mūsų atvykusi komisijos narį poną Šefkovičių. Prašome, ponė pirmininkė. Grazie, prezidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiamasis ponė pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti Europos parlamento narius išrinkus naują Europos parlamento pirmininką Sveikinu Jūs ir tikiuosi, kad galėsime sėkmingai bendradarbiauti. Europos parlamentas atstovauja tą tiesioginę demokratiją, todėl kad jis yra tiesiogiai renkamas. Taip atrodo vieniems, kitiems atrodo, kad Europos vadovų taryba yra demokratijos išraiška, todėl kad joje dirba valstybių vyriausybių vadovai. Iš tikrųjų, tokie ginčiai neturi jokios prasmės, kadangi abi dvi institucijos yra demokratiškos. Galiausiai mes turime gerbti vieni kitus ir turime bendradarbiauti, nes tik taip galėsime stiprinti žmonių pasitikėjimą ir kurti geresnį Europą. Būtent todėl prieš tai, kai Europos vadovų taryba pateikė savo pasiūlymus dėl naujų ES vadovų, aš buvau pas jūs atvykęs kelis kartus. Tą dariau ne tik dėl to, kad jūs gerbiu, bet ir todėl, kad norėjau užtikrinti, uh, kad mes priimtumėme bendrus sprendimus. Mums pavyko laiku susitarti. Ir kur kas greičiau tą padarėme nei prieš penkerius metus. Pirmą kartą per savo istoriją Europos vadovų taryba pasiūlė dviems moteriams ir dviems vyrams vadovauti. De, svarbiausiams ES institucijoms ir džiaugiuosi, kad mums pavyko užtikrinti lyčių pusiausvyrą. Tai yra teigiamas pokytis. Europa ne vien kalba apie moteris, ji pasirinka moteris. Tikiuosi, kad tai paragins merginas ir moteris siekti gyvendinti savo viltis ir svajonės ir tikiuosi, kad tai įkvėps ir Europos parlamentą gerbėjai ponai ir ponios, mėly bičiuliai, skiriant, nominuojant e, da, a, e, mūsų kandidatus į svarbiausias pareigas, aš bendra, e, man teko bendradarbiauti su Ska Keller ir Filipu Lambertu. Aš nebejoju, kad bendradarbiavimas su žal, a, Žaliųjų partija priimant sprendimus bus naudingas ne vien mūsų koalicijai, bet ir visai Europai. Todėl aš norėčiau kreiptis į visus part, savo partnerius, raginamas juos įtraukti ž, žaliųjų partiją, skiriant da, kandidatus į svarbiausius postus. Tikiuosi, kad ir, ir kad ir Ursula von der Leyen taip pat išgirs mano raginimą. Kaip jums yra žinoma, Daugybėje valstybių narių žaliųjų partija atstovauja laisvei. Tai yra laisvės simbolis ir aš tikrai tikiu tokiu simboliu. Kalbėdamas apie įvairias jautres temas ES, aš norėčiau taip pat paminėti geografinę pusiausvyrą ir vienybę mūsų žemynę. Kaip jums yra žinoma, aš pats esu daug kovojęs pastraisiais metais už tai, kad mes išliktume mes susitelkę ar mes ar kai kalba e, apie migraciją, apie breksitą, ar apie padėtį Ukrainoje. Kartais mums gal pavyksta geriau ir blogiau išlaikyti tą vienybę, bet vis tiek esame susitelkę. Taip yra todėl, kad mes visi suprantame, kad kokia svarbi yra mūsų vienybė. Tik veikdami susitelkę mes galėsime E, konkuruoti su svarbiausiais pasaulio žaidėjais. Ir praeitą sekmadienį taip pat mes siekėme sutarimo. Užtrukome tris dienas, bet darėme viską, kad, viso, e, kad e, visos šalės, mažos ir, did, ir didelės, dalyvautų sprendimų priimimo procese. Be abejo, dar kai ką galima būtų patobulinti ir pagerinti, ypač kai kalba eina apie tai, kaip yra atstovaujama rytų Europos šalims ES institucinėje sąrangoje. Kai kurie socialistų politinės šeimos ministrai pirmininkai komentavo politinę pusiausvyrą. Europos vadovų taryboje taip pat buvo aptartos ir kitos temos. Bet e, Kadangi jūs turėjote laiko susipažinti su Europos vadovų tarybos išvadomis, aš jų nekomentuosiu. Dėkoju Jums ir linkiu sėkmės. Dėkoju komis, Europos vadovų tarybos pirmininkui ponui Tuskui ir dabar žodis suteikiamas Europos komisijos vicepirmininkui ponui Šefčevič. Ačiū ponė, Europos parlamento pirmininkė, Europos vadovų tarybos pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Man tenka garbė ir malonumas kreiptis į Jūs, pirmininko Junkerio vardu, kreiptis į šį parlamentą per pirmąją naujo, naujai išrinkto parlamento sesiją. Mes kalbam, kalbėjome daug pastarosiomis dienomis apie darbo vietas ir pavardes, pastarosiomis dienomis ir naktimis ir kartais užtrunka pasiekti pusiausvyrą ir pasiekti kompromiso ir tas yra reikalinga, kad tinkami žmonės eitų tinkamas pareigas. Tai yra svarbu, kalbant apie mūsų ES ateitį per ateinančius penkerius metus. Dėl to aš džiaugiuosi, kad šis parlamentas pasirinko pirmininką Sasolį eiti iš tiesų viena sudėningiausių pareigų. Taigi, pirmininkė, sveikinu Jūs, sveikinu taip pat ir visus Europos parlamento narius su sėkmingais rinkimų rezultatais. Taip pat norėčiau pasveikinti Jūs ne tik savo vardu, bet taip pat ir Europos komisijos pirmininko vardu, taip pat visų kolegų vardu komisarų kolegijoje. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad visi laukiame tolesnio artimo bendradarbiavimo su Jumis. Tas pats pasakytina ir apie visus kandidatus, kuriuos paskyrė Europos vadovų taryba, įskaitant ir Europos komisijos pirmininkę, pirmininkę kandidatę į pirmininkės Ursula von der Leyen, kuri turi visus kredencialus vadovauti mūsų institucijai. Aišku, galutinį žodį tar šis parlamentas ir uh, mes turėsime galimybę apie tai padiskutuoti per ateinančią savaitę. Tačiau Birželio mėnesio vadovų tarybos posėdėje buvo kalbama ne tik apie žmonės ir personalijas, buvo kalbama apie strateginius prioritetus ateinantiems penkeriems metams. Ir aš džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad buvo surasta daug bendrų atspirties taškų tarp mūsų abiejų institucijų. Ir aš norėčiau pabrėžti du dalykus. Pirmiausia, socialinis matmuo. Ypatingai dabar mes turime užtikrinti vienodas galimybės visiems tuo metu, kai europiečiai susiduria ir turi išgyventi tikrai daug perinamų laikotarpių - ekonominiai, ekologiniai, skaitmeniniai perinamai laikotarpiai. Tai turi didelę įtaką jų kasdieniams gyvenimams. Kitas dalykas, kuris mano manimu lygiai taip pat yra aktualus, yra klimato kaitos klausimas. Ir aš ypatingai didžiavausi dirbdamas komisaru tuo met, kai man teko garbė pasirašyti uh, ES vardu tikriausiai patį svarbiausią susitarimą šiuolaikinėje istorijoje - Paryžiaus susitarimą New York'e. Ir šis parlamentas puikiai žino, kad tai buvo vienas esminių prioritetų komisijai ir kad buvo tikrai nelengva dirbti ir kartu su jumis per pastaruosius penkerius metus pasiekti tų visų tikslų ir įsipareigojimų. Ir Mūsų ekonomika yra pati didžiausia pasaulyje, kuri įsipareigojo pagal Paryžiaus susitarimą sumažinti šiltnamio efektą sukeliančias dujas 40 procentų iki 30 metų, lyginant su 90 metų rodikliais. Ir žinome, kad didelio darbo dėka mes pasiekėme tokią sistemą, kuri leis mums pasiekti tų tikslų iki 30 metų. Ir taip pat reikia pabrėžti, kad tai didžiausias ambicingiausias, stambiausias ekonominės zonos indėlis ir dabar mes sukūrėme teisėkuros sistemą, kuri leis mums įgyvendinti tuos įsipareigojimus. Kad ES ir toliau būtų lyderė, reikia, kad visos valstybės narės tuos tikslus įgyvendintų tikslus, kuriuos užsibrėžėme iki 30 metų, tačiau klimato kaita nesustos 30 metais. Nesvarbu, ar tų tikslų pasieksime ar ne. Dėl to Europa privalo aiškiai įsipareigoti siekiant klimato neutralumo iki 50 metų, kai pasiūlė komisija praeitais metais ir kam pritarė Europos parlamentas ir ką pripažino didelė Europos vadovų tarybos narių dalis. Taigi, e, klimatas aktualu mums visiems, ne tik kalbant apie ekonominius interesus. Tai yra aktualu ne tik kelioms valstybėms narėms, tai yra svarbu visiems, dėl to tai turi būti mūsų ambicijų dalis. Dėl to bent jau 25 procentai daugiametės finansinės programos lėšų turi būti investuojama į klimato kaitos veiksmus Ir dėl to tam tikslui mes pradėjome tvaraus finansavimo strategiją, kurdami kapitalo rinkų sąjungą, tam, kad būtų privataus kapitalo lėšos kur kas veiksmingiau panaudojamos ir tvariau, taptų tvaresnėmis investicijomis. Aišku, tų tikslų nebus įmanoma pasiekti ES, jeigu neturėsime reikiamų lėšų tam, kad galėtumėme jas panaudoti reikiamų momentų. Dėl to aš primiktinai teigiu, kad mums reikia pasiekti susitarimo dėl daugia, tol, daugiametės finansinės programos dar šį rudenį. Ir aš aš tikiuosi, kad jūs, gerbiami parlamento nariai, užsibrėšite irgi šio prioriteto tam, kad dėrybos būtų užbaigtos dar pirmininkaujant Suomijai. Europos parlamento rinkimuose rinkėjai reikalavo efektyviaus, veiksmingos ES, kuri galėtų dirbti veiksmingai ir tas įmanoma tik tuo met, jeigu bus laiku sutarta dėl biudžeto. Tam reikalingas noras siekti kompromiso iš visų pusių. Europoje turime galybę mokslininkų, šimtus tūkstančių sanglodos projektų, milijoną Erasmus, Erasmus programos studentų. Ir labai svarbu, kad programos pradėtų greitai veikti nuo 21, 21 metų sausio pirmosios dienos. Tai reiškia, kad šiuo atveju laikas yra pinigai. Ir mes kalbame apie lėšas, ir Europos vadovų taryboje matome, kaip mūsų darbas gilinant pinigų ir ekonominę sąjungą davė gražą, nes dabar turime stabilę valiutą, vidutinis, infliacija 1,8 procento vidutinė ir Europos bankai yra kur kas saugesni, nei buvo prieš finansinę krizę. Grinų pinigų buferis siekia maždaug 20 procentų visų išlaidų, lyginant, pavyzdžiui, su 10 procentų, kas buvo prieš finansinę krizę. Taigi, kalbant apie bankų sąjungą, neveiksmingų paskolų dalis irgi per pusę sumažinta nuo 14 metų ir pasiekė prieš krizinį lygį. Tačiau mes negalime užmigti ant laurų. Ir dar reikia atlikti nemažai darbų, kad užbaigtumėme kurti pinigų ir ekonominę sąjungą. Biudžeto priemonė konvergencijai ir konkurencingumui ištikrinti ir labai svarbi priemonė siekiant biudžeto eilutės Europai. Ir mes turime užtikrinti tą finansavimą ir valdyseną reikalingos tolesnės pastangos, uh, kad būtų stabilumo mechanizmo sutartis pasiekta, kad mechanizmas būtų veiksmingas ir patikimas ir tai turi būti integruojama į ES teisyną nuolatos. Taip pat reikia bendros indėlių garantijos tam, kad mūsų bankų sąjunga būtų galtinai sukurta. Negalime laukti, kol mūsų ištiks kita krizė, kad pasiektumėme pažangos šiuo svarbiu klausimu. Taip pat daug dar reikia atlikti darbų ir aš labai džiaugiuosi, kad šioje plenarnėje sesijoje jūsų darbas dar tik prasideda. Gerbiami parlamento nariai, pabaigai norėčiau tarti keli žodžius apie kitus klausimus, kuriuos aptarėme per Europos vadovų tarybą. Pirmiausia, norėčiau dar kartą pasakyti, jog visapusiškai remiame Kiprą, kai toliau Turkija nelegaliai užsima grėžiniais ir Junkeris Sibijų jau minėjo, kad Šiuo klausimu aš esu kiprietis ir aš labai džiaugiuosi, kad Europos vadovų taryboje kiekviena valstybė narė išsakė paramą Kiprui ir pasakė, mes visi esame kipriečiai. Taigi komisija dabar iš tiesų įtvirtina tą solidarumo dvasę ir mes imsimės konkrečių veiksmų ir aš galiu patikinti Kipro žmonės, kad padarysime tai, ką reiks padaryti ir Europa iš tiesų išreikš visapusišką solidarumą Kiprui. Negaliu ne, minėdamas Kipro ne, neišreikšti užuojautos Emnės Kristofijus netekties momentu, iš tie, kuris iš tiesų buvo puikus europietis. Dėl Vakarų Balkanų dar norėčiau pabrėžti, kad komisija yra toliau pasiryžusi siekti tvirtos ir patikimos europinės perspektyvos šiam regionui. Geriausias būdas užtikrinti stabilumą šiame regione ir įveikti dvišalės problemas yra būtent europinė perspektyva, tam, kad būtų išsaugotas reformų pagreitis, kuris taip pasitarnauja regiono žmonėms. Valstybės narės pritars sprendimui dėl stojimo dėrybų, dėl e, Šiaurės Makedonijos ir Albanijos, tas bus padaryta iki spalio mėnesio. Komisija yra pasirengusi ir toliau paaiškinti savo rekomendacijas, pradėti dėrybas, remiantis mūsų objektyvių pasiektos pažangos vertinimu. Ir kol kas labai svarbu, kad abi šalis ir visas regionas toliau išsaugotų pagreitį. Šios reformos, šios pastangos yra pirmiausia skirtos regiono žmonėms. Kalba eina apie visuomenę, kuri kuriama sažiningumo ir teisinės valstybės principų pagarbos pagrindu. ES rems visas pastangas, kad tas būtų pasiekta. Ir galiausiai dar kartą norėčiau pakartoti, išreikšti visapusišką paramą Ukrainai. Šalies rytų situaciją stebėsime labai atidžiai ir sieksime, kad visapusiškai būtų gyventas Minsko susitarimas kaip pirmos būtinybės prioritetas. Europos komisija labai aiškiai pakartojo, pakartos tai Kijeve kitą savaitę, kai bus Ukrainos ES viršūnių susitikimas. Ir aš asmeniškai darysiu viską, kad būtų užtikrinamas ilgalaikis dujų tranzitas per Ukrainą per, laiko, per ilgesnį laikotarpį ir aš norėčiau paminėti, kad trišalios dėrybos tarp Rusijos, Ukrainos ir Europos komisijos, man pirmininkaujat, vyks jau rugsėjo mėnesį. Gerbiami parlamentarai, e, gerbiami pirmininkai, dėkoju Jums labai. Grazie, grazie al viceprezidentui. Dėkoju ponui Šefkovič, komisijos vicepirmininkui. Ir dabar norėčiau suteikti žodį pono Gonzalės Ponso, kuris kalbės Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Europos parlamento daugumos vardu noriu pasveikinti pirmininką Sesolį ir palinkėti jam visokiojopos sėkmės. Balsavome už jūs pirmininkę ir todėl prašau, kad nepamirštumėte to nei dabar, nei per 2,5 metų. Taip pat noriu padėkoti pirmininkui Tajani už tai, kad visada gyrė šio parlamento garbę ir orumą bei visų narių garbę. Taip pat noriu pasisveikinti su visais kolegomis naujais ir senesniais už pasidžiaugti tuo, kad uh, Europos žmonės mums patikėjo savo atsakomybę. E, esame vienintelė ES renkama institucija. Tačiau Negaliu sveikinti tarybos, ponia Tuskai. Negalite džiaugtis tuo, kaip viską tvarkėte, nei dėl metodų, nei dėl to, kad e, neparodyta buvo reikalinga pagarba kitoms institucijoms, ekstremistams, radikalams. Nežinau, ar čia esate, bet, praeis, bet antradienį e, atliekant Europos himną atsukote jam nugarą. Noriu pasakyti, kad mes niekada neatsuksime nugarą nugaros jungtiniai karalystiai. Tai principinis dalykas. Ir kal, kal, sakydamas tai kalbu tikrai europietiškos politinės frakcijos vardu, kuris siekia, visada siekia kurti Europos Sąjungą. Partijos, kuri buvo viena iš Europos Sąjungos įkūrėjų. Frakcijos ir partijos, kuri visada yra pasirengusi uh, kažką aukoti dėl bendro sutarimo. Uh, frakcijos, kuri didžiuojasi savo pirmininku ir kuri buvo nugalėtoja Europos parlamento rinkimuose. Kalbu apie Manfredą Weberį. Manfredą Weberį palaikome. Jis yra Europos demokratijos e, įvaizdis santykiuose su taryba. Europa neturi būti tik demokratijos e, koncepcija, ji turi būti demokratijos išraiška. Taip pat noriu pakalbėti apie pagrindinio kandidato procesą. Manau, europiečiai turi teisę balsuoti ne tik dėl to, kaip jie bus valdomi, bet ir taip pat dėl to, kas juos valdys. Mes tikėjome pagrindinio kandidato procedūrą ir toliau ją tikime. Ir norime, kad ta procedūra būtų taikoma ir už penkių metų, nes tikime labiau balsavimo urnomis nei kuo kitu. Valstybės, e, kurios yra atstovaujamos taryboje, net neturėtų paklusti valstybių atstovų valiai, reikėtų klausytis žmonių. Ir Europos liaudės partija palaikys tarybos teikiamus kandidatus dėl E, susijusios atsakomybės dėl to, kad e, mes laimėjome rinkimus ir dėl to, kad norime, jog komisija būtų pasirengusi dirbti Europos interesų vardan. Taip pat didžiuojamės tuo, kad Ursula von der Leyen bus pirmoji moteris, kuri bus viena iš ES vadovių. Ar tai yra centro dešinės e, stovyklos atstovė. Tačiau de, taryba de, ir jos atstovai turės dėrėtis su parlamentu dėl veiksmų programos. Noriu pasidalinti kai kurio pastebėjimu. Europos ateities klausimai nebegali būti sprendžiami už uždarų durų slaptuose susitikimuose. Pagrindinio kandidato procedūra susijusi ne, ne su konkrečiu vyru ar moterimi. Ji reikalinga, kad piliečiai galėtų išsirinkti vadovą, kuris jiems vadovaus. Negi tai tik tokia revoliucinga idėja, tai yra demokratija. Taryba turi teisę siūlyti e, parlamentui kandidatą į Europos komisijos pirmininko postą. Tai tiesa, tačiau Europos vadovų taryba neturi teisės ignoruoti visus kitus kandidatus, už kurias balsavo Europos piliečiai. Jūs, ponia Tuskai, suformavote tokį e, vadovų e, e rinkinį, kuriame ignoruojamos rytų valsty, Europos valstybės. Vėlgi noriu pakartoti, kad daugiau nei 40 milijonų europiečių rinkimuose balsavo už mūsų kandidatą. Tai tarkim tiek žmonių, kiek yra jūsų šalyje arba mano šalyje. Toliau komisija, ko, Europos komisija, komisijos struktūra. Kiek bus vicepirmininkų komisijos? E, nėra konsultuojamas su parlamentu. E, tai prieštarauja sutartims. Jūs pamirš, jūs pabandėte nurodyti parlamentui, kas turėtų tapti Europos parlamento pirmininku, taip pat kiek laiko viena, vienos ar kitos frakcijos atstovas turėtų būti Europos parlamento pirmininko poste. Ir taip pat pan, ECB pirmininko postą traktuojate kaip po, politinio paskirimo postą. Tai vadinasi demokratijos neišmanimu. Tai yra žibalas į euroskeptikų ugnį. nei vienas iš e, taryboje esančių valstybių vadovų būtų drįsę taip pasielgti, kaip elgėsi taryba savo valstybėse narėse, nes to neleidžia konstituciniai teismai. Jums pasisekė dėl to, kad sutarčių septintojo straipsnio negalime taikyti tarybai, nes kitaip komisijai būtų iškilę konkrečių problemų šiandien iš, iškilo rimtas konfliktas tarp tarybos ir parlamento dėl to, kas priima sprendimus Europoje. Noriu pasakyti štai ką. Mano politinė frakcija mano, kad Europoje sprendimus priima žmonės, tautos ir tai vadinasi demokratija. Grazie, prezidente. Dėkoju ponui pirmininkui Gonzalės Peris ir dabar suteikėme žodį. De... Socialistų ir demokratų frakcijos vardu pirmininkė poniai Garčiai Perės, prašom. Ačiū pirmininkai, mėly kolegos. Gegužės mėnesio rinkimuose e, Europos piliečiai mums išsakė aiškę žinę, jie pasitikė Europą, jie tiki Europą, bet jie nori aiškių e, pokyčių. Noriu patikinti Jūs, kad mano frakcija yra įsipareigojusi tų pokyčių siekti. Kas būtų buvę geriau, jei komisijai siekiant šių pokyčių vadovautų Franz Timmermans. Kalbu apie pagrindinio e, kandidato procedūrą, apie tai, kas laimėjo e, daugumą parlamento rinkimuose ir kokiais e, nuostatais vadovaudamėsi sudarinėjame tas daugumas. Tai svarbu ir dėl to, kad mūsų kandidatas buvo atmestas, nes jis gina Europos vertybės ir įstatymo viršenybės sistemą. Noriu pa, pasakyti, kad dirbsime ir sieksime, kad tų vertybių būtų laikomasi, bet noriu priminti, kad svarbu politikoje ir nuoseklumas ir nenuoseklu atėjus čia e, primesti tarybos, kitokį tarybos sprendimą, pamiršti, kokį sprendimą taryba buvo pasiūlusi anksčiau. Tai tikrai nenuseklu. Grįžtu prie, prie pagrindinių principų. Ir tai žmogiškojo orumo puoselėjimas. Jeigu nuosekliai puoselėtume šias vertybės, būtume labai ryštingai ėmę kalbėti apie kokios politikos reikia Europoje, apie tai, kaip laikytis žmogaus teisių, ką daryti, kad ES pagrindinių vertybių būtų laikomasi. Turėtume e, žingti dar vieną žingsnį priekin. Noriu kalbėti apie politiką ir apie tai, kaip mūsų frakcija vadovaus pokyčiams Europoje. Džiaugiuosi, kad Italijos teismai paleido kapitonę Karolą Roketę. Tai nutiko e, dėl to, kad yra, ga, egzistuoja valdžių atskirimas ir todėl taip svarbu išlaikyti valdžių atskirimo principą susidūrus su nedemokratiškais bandymais. Turime eiti dar toliau. Tokios situacijos susidaro dėl to, kad ES pristingo solidarumo. Negarbinga taikyti baudžiamasias nuostatas žmonėms, kurie gelbėja kitų gyvybės. Gėdinga, kad tokia politika yra vykdoma. Toliau kalba apie politiką ir apie politinį turinį. Nepalaikysime jokių kandidatų, kurie nieko nedarys, e, suvokdami, kad, žinant, kad reikia ekonominių reformų, taip pat reikia ekologinio virsmo, socialinių priemonių. E, laikas nelaukia, apie tai mums primena kiekvieną penktadienį Europos jaunimas ir paaugliai. Negalime jų apgauti, todėl būsime labai e, reiklus, vertindami kitos komisijos veiksmų programą. Sie klimato kaitos rytyje. Reikia įtraukties, reikia e, teisingo e, virsmo bei tvarumo. Mums netiks priemonės, kurių pagrindų negalėsime gyvendinti Paryžiaus sutarties įsipareigojimų. Mūsų frakcija ir toliau sieks tokių e, daugumų, do, tokios daugumos sudarimo, kad būtų patvirtinta ambicinga komisiją. Noriu pasveikinti e, pirmininkavimą, perimsiu čia Suomiją dėl įsipareigojimo siekti tvarios ateities sprendimų. Toliau, daugiametė finansavimo programa turi būti ambicinga, kad įgyvendytume reikalingus pokyčius negalime tikėtis nuveikti daugiau su mažiau. Ir parlamentas yra pasirengęs mūšiams dėl lėšų, kurios bus reikalingos politikai, kurią norime įgyvendinti. Dėl 2020 tikslų liko pusę metų ir mes nepasiekėme iškeltų tikslų sumažinti uh, skaičių žmonių, kurie gyvendami susiduria su skurdo ir atskirties grėsme. Iš 20 milijonų tik 5 milijonų uh, tikslas įgyvendintas. Mūsų domina ne skaičiai, o žmonės. Ir norime, kad ekonominis augimas uh, būtų konkrečiu uh, pasiekimu e, Europos žmonėms, vyrams ir moteriams, kad jie galėtų gyventi geriau. Norime, turime pakeisti ekonominį valdymą, norime solidarios social, socialinių požiūrių besirūpinančios ekonomikos. Taip pat norime, kad būtų įtraukti e, jungtinių tautų tvarumo tikslai bei būtų laikomasi socialinių teisų ramščio. Taip pat būtina reformuoti e, pinigų sąjungą. Negalime laukti dar vienos krizės, kad tik tada imtumėme stiprinti eurozoną ir reikia gyvendinti e, indėlių garantijos priemonę. To nepasieksime, jei e, neįgyvendinsime laiku globalios darbo tvarkės. Mums reikia E, ryštingos tvirtos Europos, kuri laikosi, kuri sudarinėja sąžiningas per, tarptautinės prekybos sutartis. Žmonės iš mūsų tikisi daugiau. Turime užtikrinti seksualinės ir reprodukcinės teisės. Taip pat užtikrinti LGBTI bendruomenės narių teisės. Taip pat e, turime kovoti su atlyginimo skirtumo egzistavimu tolesniu tarp vyrų ir moterų. Taip pat Europoje Egzistuoja kita skausminga problema e, - smurtas lyties pagrindų. Moteris susiduria smurtu vien dėl to Europoje, kad yra moterys. Atsakymą turime pasiūlyti, pasiūlyti dabar, negalime laukti ilgiau. Esame čia, kad kurtume stiprią Europą, paremtą lygybės, solidarumo, tvarumo ir teisingumo vertybėmis. Ir petys petin dirbsime su visais, kurie gins šias vertybės. Negalime apvilti tų, kurie, mum, kurie mumis patikėjo. Ačiū. Grazie, prezidentė Garcia Perez. Dėkoju, ponė Garcia Perez. Dabar suteiksime žodį de Renew Europe frakcijos vadovai, ponui Čiološ. Doresc să vă felicit și pe dumneavoastră și pe toți ceilalți colegi care au fost uh, aleși în uh, conducerea. Pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti visus kolegas išrinktus į Europos parlamento vadovybę, įskaitant ir jūs, pirmininkė, ir išreikšti viltį, kad kartu, kartu su nauja frakcija, Renew Europe frakcija, mes užtikrinsime, kad parlamento balsas būtų dar labiau girdimas. Ir tam, kad tas balsas būtų girdimas labiau, mums pirmiausia reikia daugiau demokratijos tuose procesuose, kai yra skiriami žmonės į lyderių pozicijas ES. Aišku, mes galime kalbėti apie pavardes, apie lyčių lygybę, galime kalbėti apie geografinę pusiausvyrą, bet kol neturėsime skaidrios, skaidraus demokratinio proceso, išrenkant Europos lyderius, mes nepasieksime to, ko norime pasiekti. Ir tie kolegos, kurie kalbėjo prieš mane, išsakė savo nuomonės, jie kalb kalbėjo apie tai, kaip tie žmonės buvo atrinkti. Pirmininkė, pusiausviros nėra. Nėra geografinės pusiausviros. Tai, tai iš tikrųjų, nes rytų, Europa nėra atstova, rytų Europai nėra atstovaujama, nėra atstovaujama taip, kaip buvo, kai jūs buvote išrinktas į dabartinės jūsų einamas pareigas. Taigi, mums reikia tokio proceso, kur būtų atsižvelgiama į visas Europos sutarčių nuostatas ir visa tai turi būti daroma demokratiškai. Ponios ir ponai, kolegos iš APP ir socialistų frakcijų, jeigu tikrai norite demokratijos dvasios, jeigu tikrai norite, kad būtų įtvirtinta lyderystės idėja, tai bandykime kartu parengti tarp valstybinius sąrašus, kad visi dėl visų kandidatų balsuotų visi ES piliečiai, ne tik Vokietijos ar Prancūzijos piliečiai, ar Ispanijos ar, ar, ar Niderlandų piliečiai. Špicen kandidato procesas turi būti legitimus ir jis bus legitimus tik tuomet, kai už, už tą kandidatą galės balsuoti visi ES piliečiai. Pateikime tokį pasiūlymą, parenkime jį Europos parlamente, ne, negalime laukti, kol komisija ar taryba kažko imtųsi, nes ta atsakomybė tenki, tenka mums. Atnaujinkime Europą frakciją pasiūlys tarybai ir parlamentui surenkti Europinę konferenciją, kad būtų atnaujinta Europa ir kad būtų rinkimų procesui užtikrinama didesnė demokratija. Tai bus konferencija, kuri truktų dviejus ar dviejus su pusę metų, kur dirbtų ir komisija, ir taryba, piliečiai, nevyriausybinės organizacijos. Mes galėtumėme pateikti pasiūlymus, kaip būtų galima pagerinti dabartinį procesą. Pone Gonzalės Pons, aš visiškai sutinku ponia Iračia Garcia Perez, aš sutinku ir su jumis, kad reikia tokių žmonių, kurie tikrai atstovau, atstovautų europiečiams. tuos asmenis taip parenka taryba. Tačiau padirbėkime ties šiuo procesu ir keistis nuomonėmis jau per vėlų, kai taryba priima sprendimus. Taigi šioje kadencijoje padarykime viską, kad iki tų rinkimų jau turėtumėme tokį mechanizmą, dėl kurio būtų sutarta, sutartų ir parlamentas, ir valstybės narės, ir taryba. Ir nešvaistykime laiko keisdamiesi nuomonėmis. Parodykime piliečiams, kad esame pajėgus priimti sprendimus ir tinkamai jiems atstovauti. Štai ką aš siūlau, tikiuosi, kad tam jūs pritarsite. Turime laiko iki kitų rinkimų parengti tą procesą. Kitas dalykas - Europos vertybės. Įstatymo viršenybė, pagarba žmogaus teisėms. Mūsų vertinimu tai nėra dėrybų objektas. Ir tai yra demokratijos neatskiriama dalis. Labai svarbu, kad per šią parlamento kadenciją mes galėtumėme parengti principus, kaip būtų galima apsaugoti įstatymo viršenybę ir žmogaus teisės, pritaikant sankcijų mechanizmą visoms valstybėms narėms jeigu to prireiktų. Tam tikrą prevencijos mechanizmą, kuris parodytų kiekvienai valstybei nariai, ko konkrečiai mes tikimės ir kad kas atsitiktų su valstybė, bet kuria valstybė narė, jeigu ji pažeistų įstatymo viršenybės ar teisingumo principus. Taip pat mes turime greitai paskirti Europos pro, generalinį prokurorą, mes jau per ilgai laukėme to ir ta pareigybė būtina, kad apsaugotumėme ES finansinius interesus nuo sukčiavimų, ir nusiųstumėme iš tiesų tokiu būdu stiprų signalą, kad ES ne tik baudžia, bet ir užkardo ir kad ES tam tikslui turi reikiamų priemonių. Trečias dalykas - mums reikalinga nauja vizija, politinė vizija apie ekonominius, ekologinius ir socialinius klausimus. Turime klimato kaitos darbo tvarkę. Ir yra visiškai akivaizdu, kad turime laikytis tokios pozicijos, kuri dėrėtų su ekonominiais ir socialiniais tikslais ir siunčiamas signalas turėtų būti labai aiškus darbą pradėsiančiai Europos komisijai dėl tų tikslų, kurių sieksime mes Europos parlamente. Ir tame kontekste reikalinga patvirtinti, patvirtinti naują strateginę darbo tvarkę tarybai nuo 19 iki 24 metų. Tai yra žingsnis į priekį, bet jo nepakanka. Mums reikalinga politinė darbo tvarkė, kuri būtų parengta čia Europos parlamente. Ir aš tikiuosi, kad mes ir toliau įgyvendinsime tą procesą iki galo su kitomis proeuropietiškomis frakcijomis Europos parlamente, kad būtų nustatyti aiškus prioritetai ir jie būtų pristatyti būsimai komisijos, būsimams, būsimiems komisijos lyderiams, ko galima greičiau. Parlamentas turi suvaidinti svarbų vaidmenį, nustatant tuos prioritetus ir tas turi vykti dabar, dar prieš paskiriant būsimą Europos komisijos pirmininkę. Nes priešingų atveju galime pavėluoti, juk esame atsakingi už tai, kad proeuropietiškos e, politinės jėgos šiame parlamente pateiktų tokį planą Europos komisijai, būtent išdėstytų labai aiškius strateginius Europos parlamento prioritetus. Ir tą turime padaryti dabar, nes Europos piliečiai tikisi, kad bus reformuota ES ir prieimami procesai ES. Tas turi būti padaryta. Lambert. Dėkoju, ponė Firinkė. Dabar aš atsigiu žodis ponui Lambert. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kolegos, aš pirmiausia norėčiau pasveikinti du trečdalius naujai išrinktų narių, nes dėja, prisijų... aš prisimenu, kaip aš jaučiausi prieš dešimt metų, kai aš prisijungiau taip pat prie šio parlamento pirmą kartą 500 milijonų žmonių. Uh, jiems mes atstovavome ir akivaizdu, kad lyginant su visais kitais pasaulio gyventojais, tai gal nėra labai daug, bet, bet ant, mes esame trans, tarp nacionalinės, tarp valstybinės demokratijos principas. Ir du šimtai milijonų žmonių dalyvavo rinkimuose. De, de, niekuomet praeitėje nematėme tokio ir mes džiaugiamės, kad uh, kelios frakcijos susidarė dabar dėl to, kad mums reikia bendro pokyčių projekto. Tas projektas yra skirtas tam, kad mes čia galėtume sukurti didelę stabilę daugumą, tam, kad galėtume reaguoti į aplinkosaugos, socialinius ir demokratijos iššūkius. Kad galėtume įrodyti, kad ES dirba visų labui. Būtent toks yra mūsų projektas. Ir kartu mums pavyko taip pat užtikrinti, kad e, būtent tie žmonės, kur, už kuriuos žmonės balsavo per rinkimus, taptų mūsų vadovais. Tai buvo labai svarbu, kai e, darybos dėl komisijos pirmininko ar pirmininkės e, paskirimą. Ir Europos vadovų taryba neturėjo kito pasirinkimo, nebent ji būtų pasiruošusi be abejo pradėti konfliktą su Europos parlamentu. Ir būtent todėl jie atsižvelgia mūsų nuomonę. Tokiamis aplinkybėmis Europos parlamentas įrodė, kad būtent jis yra piliečių balsas. Ir mes tik tai taip galėsime da, įrodyti žmonėms, kad neverta nusivilti politiką. Štai apie ką turime kalbėti, kolegos, per šią pirmąją mūsų plenarnę sesiją. Ir da, žaliųjų ir da, partijos ir laisvasis alijansas yra pasiruošęs dirbti. Taip, akivaizdu, kad iššūkiai yra didžiuliai ir laiko turime nedaug, tačiau tuomet, kai esame valios, kaip jums yra žinoma, visuomet galima surasti kelią į priekį. Ir čia, Europos parlamente, tos valios praeitėje gal ir kartais pritrūkdavo. Ir mes nesutinkame, kad neišrinkti asmenys paskirtų, ką nors vadovauti mūsų institucijoms. Žinome, kad Europos vadovų taryboje kelias dienas vyko sudėtingos dėrybos ir buvo kalbama ir apie bendrą projektą, ir apie tai, kaip galima būtų jį gyvendinti. Ir, ir buvo pateikiami įvairūs kandidatai ir ne visuomet galima buvo da, uh, gal tikėti, kad mes sugebėsime įgyvendinti visus savo planus. Ir aš norėčiau visiems pasakyti štai ką. Jei Europos parlamentas susilpnėjo per visas tas dėrybas, mes turėtume dėl to patį save kaltinti. Ir aš norėčiau pasakyti gan aiškiai ir konkrečiai kreip. Uh, Ir aš noriu atvirai pasakyti savo politinės šeimos vardu. Taryboje ir čia kartais mums kartais atrodo, kad taryboje ir čia ne visi supranta, kad tam tikras politinės jėgas, mano vadovaujama jėga, reikia aktyviau traukti politinius procesus, ne visi gal tam pritarė. Tačiau mes nenuleisime rankų. Per kitus penkerius metus mes 75 Europos parlamento nariai darysime viską, kad turėtume teisingesnę, tvaresnę ir demokratiškesnę Europą. Mes kovosime už tai, kad apsaugotume savo klimatą, biologinę įvairovę ir savo da, gamtos iššūkius. Mes kovosime už socialinį, da, mokestinį ir kit, a, teisingumą. Kovosime už teisę Europą, už žmogaus teisės. Kovosime už tokią Europą, kuri apsaugotų visų žmonių orumą. Ir kad šios institucijos tarnautų visų labui, o ne tik gintų tam tikrus interesus. Ir mes taryboje remsime visus, kaip ir visose kitose institucijose, ES institucijose, nacionaliniuose, regioniniuose parlamentuose, da, da, pilietinės visuomenės organizacijose, remsime visus, kas pritarė mūsų tikslams. Gerbėmiai kolegos, ne, v, apsigau, neturėkime iliuzijų, mūsų namai dega. Ir tik demokratinis alijansas sugebės mus išgelbėti. Dėkoju. Prezidentė. Dėkoju ponui Lambert, toliau žodžiu suteikmės ponui Dzanį, tapatybės ir demokratijos frakcijos pirmininkas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, de, ponė Tusk. Dar kartą ES institucijos pasiūlė mūsų piliečiams visiškai negarbingą spektaklį po rinkimų, kurie vyko gegužės mėnesį, piliečiai bent jau kažkiek tikėjusi, kad kažkas pasikeis ir tie piliečiai liko nuvilti. Ir matėme, koks vyko konstitucijų konfliktas, stebėjome tai pastrosiamis dienomis. Ir tai yra tas dalykas, su kurio piliečiai nesupranta. Taryba priėmė sprendimą, nusprendė išmesti šiukšlių dėžę e, tą. tą pagrindinio kandidato, špicin kandidato procesą, kuris taip pat kelia abejonių, bet kurį vis dėlto remia šis parlamentas. Ir šiandien frakcijų pirmininkai apgailė stauja, kad da, po to, kai vyriausybė vadovai susitarė, nebuvo laikomasi kažkokiu ankstesniu susitarimu. Taigi dar kartą jūs parodyti, kad esate veidmainiai kad e, jūs kalbate, bet nieko nedarote. Jei Europos parlamentas iš tikrųjų nori, kad jį gerbtų žmonės, jis iš tikrųjų nori, bent jau dauguma parlamente nori apginti špicin kandidato procesą, reikėtų ne vien kalbėti, bet ir veikti ir jūs, balsuoti, jūs galėsite balsuoti prieš tą kandidatą, kurią e, Europos vadovų taryba nomin, nominavo vadovauti Europos komisijai. Tik tuomet jūs elgsite nusekliai. Kitaip, kaip ir visuomet, arba kaip dažnai, jūs parodysite žmonėms, kad kalbate vieną, darote kitą. Dar, dar kartą parodysite, kad e, iš tikrųjų ši institucija netu, neturi jokio vaidmens, kai yra priimami svarbus sprendimai. Taryba pasiūlė mums susit, tam tikrą susitarimą ir būtų gerai, jei būtų laikomasi tam tikrų įsipareigojimų, bet panašu, kad nesiekime jokio rimto, rim, jokių rimtų pokyčių, kurių tikėjusi piliečiai balsuodami gegužės mėnesį. Nematom jokių pasiūlymų, kurie įspręstų piliečių problemas. Ir politinė dauguma, kuri iki šiol vadovavo Europoje, nepateisino žmonių e, lūkesčių. Mūsų e, ekonomikos augimas yra sulėtėjęs. Ir taip yra todėl, kad šios institucijos priėmė neteisingus sprendimus, nesugebėjo padėti piliečiams, kaip tik dažniau, kaip tik pablogino žmonių problemas. Vidaus e, saugumas tie iš mūsų, kas dirbo praeitos kadencijos parlamente, čia stebėjome, tapome labai kelių išpolių, teroristinių išpolių liūdytojais. Ir mes nežinome, kaip šias problemas spręsti. Trečias dalykas - migracija migrantų srautai, tol kol nesugebėsime apsaugoti savo išorės sienų, tol kol nesugebėsime apsaugoti mūsų piliečių, šios institucijos ne tik nieko, niekuomet nesusitars dėl to, kas turi teisę atvykti ES, kas ne, bet ir kels e, riziką, tol, e, kad e, mūsų žemyną užplūs dar didesni migrantų srautai. Kalbama apie demokratijos stiprinimą per kitus penkerius metus, nepaisant to, kad ši dauguma, arba bent tą daugumą, kurią turėsime, dar kartą nusprendė parodyti, kad e, ši institucija nėra demokratiška, todėl kad ji, e, ji nori e, išstumti iš sprendimo prieimimo 25 procentus Europos parlamento narių, kurios išrinko mūsų žmonės. Mes ir toliau kovosime už, e, prieš tai, kad viskas būtų centralizuojama e, Europoje. Ir mes priminsime visiems, kad pradėti reikia visuomet nuo to, kas vyksta valstybėse narėse, nes būtent tenai yra tikroji de demokratija. Sakoma, kad nėra jokios alternatyvos. De, Kiekvieną kartą, kai jūs e, da, siūlote, ką nors matome, kad jūs visuomet leidžiate viską spręsti biurokratams. Tokios Europos piliečiai nenori. Ne tokios Europos mes norime. Ir jeigu jūs ir toliau žengsite šiuo keliu, iš tikrųjų Europa, da, mažai kas iš tos Europos liks. Tapatybės ir demokratijos frakcija turi savo viziją, Tai yra tokia Europa, kurioje valstybės narės vadovauja mūsų bendradarbiavimui, kurie apsaugo tą įvairovę, kurią jūs bandote sugriauti ir sužlugdyti savo teisės aktais. Dėkoju toliau Europos reformatorių ir konservatorių frakcijos vardu ponas Legutko. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti Jūs ir palinkėti sėkmės. Manau, kad po vertinant tarybos darbą, akivaizdžiausia išvada yra ta, kad pagrindinio kandidato procedūra mirusi ir jos nebėra. Ta, ta procedūra labiau mirusi nei papūga Monty Python e, žinomame filmuke. Tačiau aš dėl to neapgailestauju, nes e, špicent kandidato procedūra visiškai neminima sutartyse. Sutartyse nėra nei žodžio apie ją. Aš žinau, kad daugybės e, Europos politikoje esančių žmonių e, ir čia parlamente dirbančių kolegų požiūris į taisyklės yra gana lankstus. Ponas Timermans nebuvo žmonių kandidatu, Europos žmonių kandidatu. Ponas Timmermans buvo e, kairiųjų politinio establishmento kandidatas. Ir gerai, kad jo nėra. Ar tikiuosi, kad jis nesugrįž? Nes pagrindinio kandidato procedūros tikslas buvo išlaikyti egzistuojančio Mm, politinio e, elito galės, o ne atverti daugiau galimybių žmonėms. Visiškai netaip. Yra problemų e, dėl taisyklių visą laiką. Europos parlamentas nekarta yra susidūręs su problemomis laikantis taisyklių. Vakar buvo apgailėtinas spektaklis, kuris atskleidė, kaip daugybė čia esančių žmonių atvirai rodo panieką taisyklėms pirmininkė Tuskai. Taryba vis dėlto neturi jokios teisės nurodinėti, ko, koks turi būti komisijos vicepirmininkas. Tai tikrai yra sutarčių pažeidimas. Noriu pasakyti, kad taryba irgi nėra be, be, be jokios dėmelės. O kalbant apie geras žinias, norėčiau pasakyti štai, kad didieji stambėjai Europoje nesugebėjo pasiekti to, ko norėjo, primesti jiems palankę struktūrą visoms kitoms valstybėms, tinkitis, kad ji bus nuolankiai primta. Taip nenutiko. Aš tikiuosi, kad e, tai, bus pa, tai, pa, tai yra pamoka e, ir kad iš jos bus pasimokyta. E, turi keistis tas metodas, kuomet e, dvi arba trys vyriausybės bei juos palaikantys padiktuoja naujų vadovų pavardės visam žemynui. klausydamasis prieš mane kalbėjusių kolegų, m, turiu pasakyti, kad mane neramina tai, jog jūs ponios ir ponai, nepasimokėte iš to, kas nutiko per rinkimus. Jūs atrodo esate pasiryžę laikytis tos pačios strategijos. Atvirai strategiją kritikuojančių žmonių skaičius auga. E, tokių kritiškų balsų dabar yra daugiau nei prieš penkeris metus ir tas skaičius auga, o jūsų tarpu to nematote ir negirdite. Jūs nematote perspėjimo ženklų, o turėtumėte juos matyti, nes jeigu nepakeisite dabartinio kurso, tai pasiekmes, kurių susilauksite, bus pražutingos. Po paskutinės tarybos posėdžio uh, mus pasiekė žinia, kad situacija gali pagerėti. Bent jau aš tokių vilčių turėjau. Tačiau e, visos viltis dingo, kai atėjau čia ir išgirdau, ką jūs kalbate. Bet, e, bet nepamirškite, kad aš jūs perspėjau dėl visų šių dalykų. Dėkoju e, ponui Legutko. Toliau Guoja frakcijos vardu kalbės jos pirmin, frakcijos pirmininkas ponas Šroedin. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasveikinti Jūs su išrinkimu iš šį postą. Mes tikimės, kad Jūs laikysitės standartų, sieksite e, sutarimo e, frakcijų pagrindų ir gebėsite pasipriešinti tarybai ir komisijai prireikus. Perinu prie tarybos ponas Tuskas atrodo sprendžia savo personalo problemas. Daugelis frakcijų dėl to skundėsi. Manau, kad skandalingiausias dalykas yra tai, kad tie sprendimai, kurie yra pasiūlomi, yra priimami už uždarų durų labai neskaidriai ir tuose sprendimuose parlamentas nedalyvauja. Ir tai yra pasityčiojimas iš demokratijos Europoje. Tai menkina mūsų e, rinkėjų pasitikėjimą mumis, tai daro žalą demokratijai Europoje. Žmonės e, nėra žmonių atstovų tose uždarose kambariuose ar prabangiuose restoranuose, kur primami sprendimai. Mes, Europos parlamento nariai, gavome milijonų europiečių e, įgaliojimą si dirbti čia, kad Europa eitų pažangos keliu. Ir mes džiaugiamės tokią galimybę, kad mumis buvo pasitikėta. Žinau, jog daugybė kolegų pastarosiomis savaitėmis intensyviai dėrėjosi tam, kad atsirastų koalicija žaliųjų, liberalų, socialdemokratų ir EPP. Kolegos, E, manau, kad mums, kad tokio pagrindo konsensuso nepakaks. Kairieji nori atremti visus iššūkius iškilusius. Norime kovoti su mokesčių vengimu, mokesčių nemokėjimu, pinigų plovimu. Ir e, tokiems veiksmams mums reikia progresyvios daugumos Europos parlamente. Komisijos nariai, jūs e, neseniai pasidžiaugėte dėrybų su Merkosiūro šalimis baigtimi. Mano frakcija yra pasibaisėjusi tokia baigtimi. Europa negali kėsintis į aplinkosauginės ir socialinės teisės, e, siekdama vien naudos. Ir sprendimas pasirašyti sutartį su radikalių dešiniųjų vyriausybe Brazilijoje tarsi e, leidžia suprasti, kad e, radikalių dešiniųjų vertybės yra primtinos. Aš tikiuosi, kad parlamentas pasipriešins e, šiam laisvos prekybos susitarimui. Kairiųjų frakcija pasisako už sąžiningą ir humanišką migracijos politiką, kuri atsižvelgia į žmogaus teisės. Būtent todėl mes džiaugiamės tuo, kad kapitone Karolė Raketė ir, ir il kapitano Mateo Salvini mūšyje berots rastas sprendimas. Siekime parlamente e, vykdyti progresyvę politiką Europos vardu. Mes paskelbėme savo politinį manifestą ir mes jo laikysimės. Dėkoju, ponui Širdevan. Toliau kalbės uh, ponia Beginė, nepri, neprisijungusių narių vardu. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Kirmė kolegos, čia rankoje laikau sutartį, sutartį dėl ES veikimo ir raginu visus uh, atidžiai ją perskaityti. Ja skaitydami suvoksite, kiek kartų ši sutartis buvo paniekinta. Ji buvo paniekinta tuo met, kai nebuvo parodytas solidarumas Italijai dėl migrantų. Buvo paniekinta, kai buvo griežtai laikomasi taisyklių da, tam tikrose šalyse, tačiau buvo o, kur nulaidžiaujama da, tuo met, kai kalba apie draugų draugus. Kalbama apie skaidrumą, tačiau vyk, tarybos posėdžiai vyksta už uždarų durų. Da, Kalbama apie atsargumo principą, tačiau po to leidžiama naudoti glifosatą. Kalbama apie dirbančiųjų teisės, tačiau mes neturime minimalaus atlyginimo bendro ES. Ministras pirmininkas ponas Konte per pastarajame Europos tarybos posėdėje labai aiškiai išsakė problemą. Turime mašiną, tačiau jos variklis stringa. Jūs kelias savaitės ginčiuojatės dėl to, kas užims kokį postą, bet galiu Jums pasakyti, kad piliečiai nieko nesuprato, nes Jūs kalbėjote apie viską, išskyrus apie žmonių problemas, tikrasis problemas. Taigi pakeiskime šios Europos variklį. Pakeiskime kartu taisyklės, suteikime daugiau galių Europos parlamentui, kai yra skiriami e, e, e, asmenys į svarbiausius postus. Negalime leisti, kad būtų vadovaudomasi dar laimėjim, tik, laimėjimų ir pralaimėjimų logika. Esame mes, Europa. Būtent mūsų įgalina žmonių balsas, žmonių Ir ant savo pečių mes turime pajusti šios sutarties svorį. Taigi sugrįžkime prie šios sutarties. Daugiau solidarumo, daugiau teisų, daugiau vystimosi, plėtros, mažiau kažkokių, kažkokių pamokslavimo, mažiau kažkokių vadovų iš Vokietijos ir Prancūzijos ir mažiau arogancijos. Kartu galime pakeisti Europą. To iš mūsų reikalauja mūsų piliečiai. Dėkoju. Uidekam Dėkoju, toliau kalbės Videkom. Prašome pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Didelė garbė kalbėti didžiausios vienos partijos vardu šiame parlamente. Ir aš norėčiau pasakyti, kad jeigu man reiktų kokiu tai įtikinimu, kad geriausias dalykas Britanija yra išstoti iš ES kuo galima greičiau, tai tas įrodymas yra tai, kaip vyko vakar tie rinkimai. Nes jeigu ši vieta taip supranta demokratiją, tai tada tai, tas, tai yra rimtas kiekvienos valstybės, kuri čia yra atstovaujama, išdavimas. Nes tai yra visiškai nedemokratiška. Ir tai yra tik viena iš daugybės priežasčių, kodėl Britanija pasirengusi išstoti iš, iš šio, išeiti iš čia, tikėtina, Halovino metu. Ir taip yra, tai, tai yra teisinga, nes tai yra tam tikras metodas, kuris kartojasi istorija, kai prispausti žmonės sukyla prieš, prieš savo verg, vergvaldžius, kaip valstiečiai pri, sukyla prieš baronus ir sukyla prieš imperatorius. Dėl to Britanija ir išstoja uh, Ir nesvarbu, kokią kalbą jūs kalbėsite, mes vis tiek išeiname ir džiaugiamės, kad išeiname. Aš atstovauju piet, pietvakariams Junktinėje karalystėje ir aš pirmąją savo dieną supratau, kad nulemta yra ši vieta, nesvarbu, apie ką mes kalbėtumėme, tiesiog Pavyzdžiui, čia yra sprendžiama, kiek padidinti žvėjų tinklų akučių dydį, tai jūs tikrai nieko nepasieksite, mes išeiname. Grazie. Adesso per la procedura. Dėkoju. Dabar perėsime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Ponas Mavrydės kalbės pirmasis. Vieną minutę, prašau. Κύριε Πρόεδρε, εδώ. Right here, Πρόεδρε. Στα συμπεράσματα, στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Pone pirmininkė, Europos vadovų tarybos išvadose. Vadovų tarybos išvadose mes konstatuojame, kad turėsime strategiją atinantiems penkeriems metams, kuri bus grindžiama piliečių teisų ir laisvių apsaugą. Ir ES taip pat įsipareigoja saugoti, apginti teisės savo piliečiams, kaip yra numatyta sutartyse, taip pat įsipareigoja apsaugoti piliečius nuo bet kokios grėsmės. Taigi teisinės valstybės principų apsauga ir išsaugojimas tai yra svarbiausias e, dalykas, tai yra mūsų civilizacijos esmė tai, kas mus vienyje atremiant įvairias grėsmes, grėsmes tiek viduje, tiek išorėje. Europos vadovų taryba, taip pat Europos komisija kartu su savo šiandieniniu atstovu pripažino tai, kad reikalinga taip pat kovoti su neteisėtais veiksmais ir grėsme, kurią Erdoganas kelia Kipro valstybei Ir taip pat reikia kalbėti apie sankcijas, ko galima greičiau. Ir taip pat turime užtikrinti ir teisinės valstybės principus ES. Mes visi Kipro atstovai tikime ES. Prego, a lei la parola. Ačiū. Kaip vienas didžiausių Britanijos Europ... narių Europos parlamente. Mes, liberalai demokratai, žalieji, kitos partijos, kurios nenori atsigręžti, atsukti nugaras Europai, aš norėčiau Jums, ponė pirmininkė, pasakyti, kad tai, ką Jūs išgirdė, išgirdote ten iš salės galo, tikrai neatstovauja visų Junktinėje karalystėje nuomoniai. Ir aš Norėčiau Jums padėkoti, pirmininkė Tuskai, už Jūsų kantrybę su mūsų vyriausybė ir nacionaliniu parlamentu ir prašau Jūsų, Jūsų pasiekėjo toliau tęsti tą politiką, kantrybės supratimo politiką, nors kartais atrodo, kad mūsų vyriausybė neturi jokio e, plano. Ponas B iš Monty, Monty Python gal geriau buvo pasirengęs, tačiau breksitas neišvengia, nėra neišvengiamas. Nuomonė keičiasi Britanijoje, nes priešingų atveju mūsų čia nebūtų. Tie, kurie remia Europą, Mums reikalinga ir Europos parama. Dėkoju. Grazie. Onorevole Spiraki, prego, a lei la... Dėkoju, ponas Spiraki. Ponas Spirakė. Pone Spirakė. Tusk. Pone pirmininkė. Pone pirmininkė Tuskai, pone e, vicepirmininkė Šefkovičiau, ši nauja, naujo darbo pradžia atskleidžia, kad EPP, socialistai, atnaujinkime Europą bei žalieji, tai e, drauge susivienijusios frakcijos. Mes turime dirbti piliečių labui, siekdami augimo ir darbo vietų kūrimo. Nepamirškime, kad nedarbas eurozonoje gali pakilti iki 7 procentų, infliacija gali pasiekti atsiprašau, pakilti nedarbas iki 7 procentų. Mums reikia įsidarbinimo galimybių, nepamiršti skaitmeninimo, skaitmeninės rinkos, e, švietimo, mokymų galimybių. Taip pat turime ginti Europos vertybės, e, susiduriant su neliberaliomis e, valdymo galimybėmis. Mes žinome, ką atneša klimato kaita. Žinome, kas nutiko Lenkijoje, Vengrijoje, kokios situacijos susidarė, todėl turime e, aptarti, kokią politiką įgyvendinti, kurios dėka galėtume išlaikyti Europą ir išlaikyti jos reputaciją, nes tai yra geriausia vieta gyventi pasaulyje. Toliau, ponia Grapini. Pirmininkė Tuskai, e, komisijos nariai, ponios ir ponai. Visų pirma, norėčiau pasveikinti visus su perrinkimu. Pone Tuskai, noriu pasveikinti Jūs E, su jūsų darbu šiame poste ir pasidžiaugti tuo, kad atstovaujate rytų Europos valstybės. Tačiau, vertinant tarybos darbą, e, pritruko skaidrumo ir visiškai nėra balanso tarp rytų ir vakarų. Aš kalbu ne apie e, tai, kas vadovauja institucijoms, bet tai, kaip tos institucijos veikia. Kur kaip užtikrinama pusiausvyrą, e, samdant darbuotojus į tas institucijas iš rytų Europos ir iš vakarų Europos. Taip pat, kokia yra demokratijos padėtis Europos Sąjungoje. Dvi valstybės yra baudžiamos e, - Bulgarija ir Rumunija. Baigiantis jūsų mandatui pasiekite, kad Rumunija ir Bulgarija būtų įsileistos į Šengeną. Jos, į Šengeno erdvę jos tenkina visus kriterijus, e, kad taptų tos erdvės dalimi. Ir tai jau yra ilgą laiką. Visi sprendimai ES primami už uždarų durų ir tai tikrai nedidina žmonių pasitikėjimo ES. Ponios ir ponai, turime suvokti, kad mes e, galime užtikrinti, kad atsirastų daugiau demokratijos. Pone Sasoli, noriu pasveikinti Jūs su išrinkimu į pirmininko postą, bet Jūsų laukia tikrai rimtos užduotis artimiausių metų, ypač dėl to, kad parlamentas dėrėsi su kitomis dviem institucijomis. Toliau ponas Agejar. Soli. Prezidente Tusk. Ačiū, pirmininkė Sasolė. Pone Tuskai, Europos piliečiai yra, kaip ką tik išgirdote, Lisabonos e, sutartis, pagrindinių teisių hartija, yra ta demokratija, o Europos parlamentas yra vienintelė tiesiogiai piliečių renkama institucija jau daugelį metų. Ir po paskutinių rinkimų e, atėjusių balsuoti e, piliečių skaičius išaugo penk, iki 50 procentų. Kodėl? Nes kai žmonės balsuoja, jie daro įtaką tam, kas vadovaus komisijai. Tačiau jūs nesugebėjote e, pasinaudoti jums sutiktais įgaliojimais ir ypač norėčiau pakalbėti apie Fransą Timmermansą, kurį valstybės pastatė į savo vietą, būtent dėl to, kad Timmermansas gynė įstatymo viršenybės valstybę ir demokratiją. Bet turime kalbėti ne tik apie uh, turime svarstyti ne tik komisijos pirmininko postą, turime kalbėti ir svarstyti visų 28 komisijos narių kandidaturas. Kalbėti apie iššūkius skaitmeninėje klimato kaitos rytyje. Taip pat negalime e, leisti, kad ES baudžiamosios sankcijos būtų taikomos žmonėms, kapitonams, kurie gelbėja gyvybės, tokiems kaip Sea-Watch laivo kapitonė. Taip pat noriu paminėti apie atvejus, kuomet e, apšaudomas yra pabėgėlių stovyklos. Vienu atveju žuvo 40 žmonių. Nina Gil, prego. Nina Gil. Thank you, President. Dėkoju pirmininkė, aš džiaugiuosi, kad jūs tapote Europos parlamento pirmininku ir tai ko gero yra vienintelė gera naujiena. Pasakyti, kad mane nuvylė da, Europos vadovų tarybos sprendimas, būtų reikštų nepasakyti nieko, ponio Tuskai. Jūs vadovavote Europos vadovų tarybai ir e, būtent per jūsų vadovavimą padidėjo atotrukis tarp Europos piliečių ir institucijų. Tai tikrai yra labai blogai, tai kenkia mūsų demokratijai. Ir da, e, tiek žmonių atėjo balsuoti per Europos parlamento rinkimus vargu ar kada nors ateityje tai pasikartos. Mums, mes matome, kad Višigrado šalims pavyko da, a, moralinę prasme sužlugdyti tarybą. Jūs pasidavėte. Tai buvo kapitulacija. Ir jei taip bus elgiamasi ir ateityje, neigiamos tamsiosios jėgos nugalės ne tik Junktinėje karalystėje, bet ir kitur. Todėl labai svarbu, kad Europos parlamentas uh, reikalautų, kad būtų vis dėlto sižvelgta iš picin kandidato procesą ir kad atmestų pasiū, nominuotą kandidatą. Ponas Dambaski. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė Tuskai, ponė Šefčiovič. Aš norėčiau pakritikuoti tą paketą, dėl kurio jūs susitarėte. Ir jį kritikuoju pirmiausia ne dėl turinio, o dėl to, kaip, dėl viso proceso, dėl to, kaip vyko tos dėrybos. Jūs, jūs visiškai nesižvelgėte į e, rinkėjų pageidavimus. Mes turėjome labai aiškius kandidatus. Ir kurgi dabar tie kandidatai yra? Visiems buvo aišku, kokiu principu reikia laikytis, tačiau jūs apie tai pamiršote. Bet to, nes nebus atstovaujama rytų Europos šalims ką jūs norite apgauti, kolegos? Jei jums nepatinka e, tas susitarimas, tuomet balsuokite už, Weber, už poną Weberį ar už poną Timmermansą. Bet jūs balsuosite už tą kandidatą, kuri, bus, kuri yra nominuota. Panašu, kad e, jums neberūpi jūsų vertybės. Ir pažiūrėkite, ten kažkas salės gale, kažkas norėjo e, išsakyti savo nuomonę, tačiau jums nepatiko tai, ką jis, jis sakė, ir jūs pradėjote trukdyti jai kalbėti, nes jūs negerbėte kitų nuomonių. Kalbate apie demokratiją ir vakar, ir šios e, salės kairėje, dešinėje, visur buvo kalbama buvo teigiama, kad reikia sutrukdyti da, uh, uh, veikti tapatybės demokratijos frakcijos nariams šioje, šiame parlamente, bet juk jie buvo išrinkti. Ir, ir aš da, atsistosiu tik tuo met, kai bus grojamas mano šalies, Bulgarijos da, gimnas. Dėkoju, panė pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti jūs tapus Europos parlamento pirmininku. Gerbėjai kolegos, aš manau, kad iš tikrųjų išmokome labai daug pas, pamokų pastarosiomis savaitėmis. Matome, kad pasiekime susitarimai, kurie visiškai neatsižvelgia žmonių pageidavimus. Kasgi įvyko? Daugiausia balsų surinkusi partija, tai yra EPP, turėjo teisę skirti savo kandidatą. Uh, komisijos pirmininko pareigoms eiti. Aš manau, kad mes tikrai žengėme atgal. Dar viena pamoka. Bandoma kažkaip, bandoma dabar vėl skaldyti Europą. Matome, kad buvo pasiduota e, kelių šalių uh, pageidavimams. Taip bent jau teigia kai, kai kas, bet aš manau, kad mes turime susitelkti, nes mums reikia stiprios ES, kuri veiktų atsižvelgiant į sutartise nurodyt, nurodytus tvirtintus principus, reikia atsižvelgti į mūsų e, visiems e, mūsų bendrus principus. Ir tik tai taip mes galėsime kurti bendrą Europą господин председател господин туск господин шефчович компромис самата дума означава Ponas Kovačev, dėkoju, ponė pirmininkė. Някой по-малко, някой повече, но всички са недоволни. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes laikėmės demokratinio principo, pasiūlėme savo kandidatą pagal špicin kandidat procedūrą Tačiau nei EPP, nei soci... EPP pagidavimus nebuvo atsižvelgta, o socialistai liberalai taip pat leido paniekinti tą principą. Ir taryboje buvo visiškai neskaidriai nuspręsta, kas vadovaus kitai Europos komisijai. Komisija turės pirmiausia mums uh, pateikti savo darbų programą, nes ir tik po to mes galėsime priimti sprendimą mes, nes mes esame vienintelė tiesiogiai išrinkta ES institucija. Mums negali taryba nurodinėti, kaip mes turėtumėme elgtis. Aš džiaugiuosi, kad esu Bulgarijos atstovas, džiaugiuosi tuo, kad esu europietis ir kad gyvenu ES. ES, kuri turi ir savo vėliavą, ir savo gimną. Uh, Tai yra tie dalykai, kurie turėtų mūsų suvienyti, tam, kad mes kartu galėtume kurti bendrus saugius namus. Dėkoju. Da, viečia je završilo. Ponas Flego. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė Tuskai, baigėsi Europos vadovų tarybos posėdis, mes žinome, dėl ko jūs susitarėte, koks buvo tas tų darybų rezultatas. Gal jis ir mūsų nepatenkina, bet vis dėlto aš manau, kad mes turėtume pasimokyti iš to, kas įvyko. Ir ką, kai tą sakau, pirmiausia turiu galvoje, kad reikia gerbti žmonių pasitikėjimą. Ir visi nominuoti kandidatai turės pateikti mums savo darbo programą ir mes turėsime ją tikrai labai didžiai vertinti. Reikia kalbėti ne tai apie tai, kam atiteks koks postas, bet apie tai, ką tie žmonės veiks. Mes norime per kitus penkerius metus glaudžiai bendradarbiauti su Europos komisija ir tam, kad mes galėtume konkuruoti su Kinija ir JAV. Taigi kalbėkime apie konkrečius rezultatus ir tai, ko sieksime. Robertai, prašau. Ďakujem pekne, pán predseda, pán predseda Tusk, pán vice Ačiū, pirmininkė. Dėkoju, ponė Tusk, ponė Šepčevičiau. Turiu pasakyti, kad šis parlamentas ir pavienės jo politinės frakcijos primiktinai reikalavo špicen kandidato proceso laikymosi. Dėja nepavyko ir už uždarų durų Europos vadovų taryba dėrėjosi Dėl kandidatų mes kalbėjome apie geografinę pusiausvyrą, ji irgi nebuvo užtikrinta. Ir vis, dėl viso to nukentėjo būtent Višegrado valstybės. Jie turėjo puikių kandidatų, kai kuriuos jų girdėjome ne čia, šioje plenarnėje salėje. Tačiau ši kandidat, tie kandidatai nebuvo išrinkti dėl to, kad yra iš Višegrado regioną ir aš manau, kad tokiu būdu siunčiamas labai blogas signalas rinkėjams vidurio rytų Europoje. Mes turime labai atsargiai bendrauti su savo piliečiams, kad neprarastume jų pasitikėjimo šią atstovojamąją demokratiją. Mariani. Le microphone. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš esu vienas iš naujai išrinktų, kuri šiame plenarinėje e, posėdžių salėje dar turi tokių, šiokių tokių iliuzijų. Šiandien išklaus, išklausiau gražių kalbų apie demokratijos vertę, apie tai, kad reikia gerbti mažumas, apie visą tai, kas yra mūsų vertybės, tačiau dėja nieko met jos nebuvo konkrečiai įgyvendintos. Ir vakar, kaip daugelis jūsų, aš dalyvavau tame procese, kai 20 procentų visų ES, e, Europos parlamento narių buvo at, atskirta nuo rinkimų. E, mes kalbame apie tai, kad reikia užsitikrinti pasitikėjimą Europoje, bet, tai, Europą, bet taip nėra. Ir aš manau, kad vakar mes iš tiesų matėme, palidėjome tai, kas iš tiesų yra uh, bandymas visiškai užkardyti 20 procentų visų parlamento narių ir iš tiesų mano visos iliuzijos žlugo, nes jeigu 20 procentų visų šio parlamento narių bus atskirti, nieko nepasieksim ir aš manau, kad jūsų kalbos apie demokratiją ir vertybės galiausiai e, taps realiais veiksmais, nes kol kas tai yra tik tai kalbos. Ole, olekas, prego, un minuto. Ponas Olekas.

pasisakys Europos komisijos vardu Europos komisijos vicepirmininkas ponas Šefkovič. Prašom. Much, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems gerbiamiems parlamentarams, nes jie iš tiesų įrodė, kad su nauja energija ir ambicijomis ir naujomis puikiamis idėjomis jie pradeda darbą ir aš uh, Manau, kad e, mačiau, jog iš tiesų yra daug konvergencijos tarp mūsų institucijų siekiant strateginės darbo atverkės įgyvendinimo ateityje. Mes dirbome labai daug per pastarosius penkerius metus tam, kad ES ne tik liktų lyderė kovojant su klimato kaita, bet taip pat, kad būtų padėti pagrindai naujai, moderniai, tvariai ekonomikai. Ir dėl to aš manau, kad viena didžiausių mums visiems tenkančių galimybių per šią naują kadenciją ir bus užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinta visą tai, dėl ko buvo sutarta anksčiau. Ir aš manau, kad ponios, pono Garcia Čiološ, pono Pons kreipima, kreipimėsi, pono Lambertso kreipimėsi buvo kalbama apie tai, kad per ateinančius penkerius metus ES sukurtų socialinę sąžiningą žalę Europą. Aš manau, kad mes turime daryti viską, kad to pasiektumėme savo darbais ateityje. Ir aš tikrai pritariu daugelio jūsų mintims ir kreipimuisi, kad ta nauja ekonomika turi nieko nepalikti nuo šalyje, kad e, energetinio skurto, skurdo problema būtų įveikta, kad visi matytų savo ateitį naujoje ekonomikoje, įskaitant ir tuos, kurie gyvena šiandien anglių regionuose ar tuose regionuose, miestuose, kurie yra intensyvūs energijos vartojimo prasme. Ir aš manau, kad galime, žinome, kaip kaip padėti ir kaip įkvėpti naująją viltį ir parengti naujus ekonomikos planus ateičiai. Aš manau, kad mums reikia pabrėžti štai ką, apie tai kalbėjo ir ponia Iračia Garcia Perez. Kad pasiektumėme tų konkrečių priemonių, reikia greitai priimti sprendimus dėl naujos daugiametės finansinės programos. Turime nešvaistyti laiko, savaičių, mėnesių, dienų, kad užtikrintumėme, jog visos mūsų programos ir idėjos yra tinkamai finansiškai paremtos. Mes žinome, kad dar nesame toli gražu pasiekę susitarimo ir labai svarbu, kad panaudotumėme teisingai Suomijos pirmininkavimą ir užbaigtumėme dėrybas dėl naujo ES biudžeto. Turime kurti tokią ekonomiką, kuri būtų ne tik žalia ir švari, bet ir konkurencinga ir akivaizdu, kad tai, ką mes darėme pastaruoju metu, laikėmės ambicingo požiūrio į taip vadinamus technologinius pasiekimus, superkompiuteriją, robotiką ir panašiai. Būtent tam, kad išliktumėme stiprūs konkurentai, atremtumėme konkurenciją iš Junktinių Amerikos valstijų ar Kinijos ir aš esu įsitikinęs, kad galime to pasiekti europietiškų būdų, gerbdami savo piliečius, gerbdami savo aplinką ir gerbdami tarptautinės sutartis, tarptautinės taisyklės bei įsipareigojimus. Aš manau, kad Pone Širdevan, naujas priekybos susitarimas. Tikrai apie jį kalbėsime su jumis ir tikrai tuos, tas susitarimas atitinka aukščiausius standartus dėl priekybos, aplinkos saugos ir darbo teisių. Ir tai yra mūsų Euro, Europos atsakas į priekybos protekcionizmą, kurį matome visame pasaulyje. Ir aišku, savo ruoštų komisija yra pasirengusi paaiškinti visus privalumus ir visus pliusus ir paaiškinti visą tą filosofiją, kuria remiantis buvo deramasi dėl šio priekybos susitarimo. Taip pat, išreikšdamas pagarbą kolegoms iš Britanijos, norėčiau pasakyti, kad mes komisijoje e, apgailę staujame, kad jūs pasitraukėte ir vis dar tikimės, kad taip neatsitiks. Ir kolegoms, kurie sėdi salės galėje, pasitelkdamas diplomatinius įgūdžius, norėčiau pasakyti, kad tikrai tokios lyderystės pamokos iš jūsų mums nereikia ir mes jos nenorime. Taigi, gerbiami parlamento nariai, parlamento pirmininkė, tarybos pirmininkė, aš pabaigai pirmą kartą pasisakydamas, kreip, kreipdamasis į naują parlamentą, norėčiau uh, pasakyti, kad per ateinančius metus padarykime viską, kad kitas šimtmetis būtų europietiškas ar kiek įmanoma europietiškesnis, nes mums reikia vieningos ir klestinčios Europos visiems. Dėkoju. Dėkoju ponui Šefkovič, toliau kalbės ponas Tusk. Prašome. Gerbiami pirmininkai, aš norėčiau, kad mūsų abi institucijos bendradarbiautų uh, kiek įmanoma geriau. Todėl šiandien aš susilaikysiu nuo e, komentarų šią temą. Aš tikiuosi, kad mes prisimsime atsakomybę ir kad nauji vadovai, nauja vadovybė bus subalansuota visais aspektais. Ačiū. Grazie. E Dėkuoju. Norėčiau padėkoti ponui Tuskui, komisijos vicepirmininkui ponui Šefkovičiu už tai, kad dalyvavo mūsų posėdėje. Baigiame šią diskusiją. Dėkuoju visiems kolegoms, kurie dalyvavo šioje svarbioje diskusijoje. Pagal 2002 taisyklę aš norėčiau iš karto patvirtinti vakar. Da, įvykusio posėdžio protokolo. Šiandienos posėdžio protokolas bus tvirtinamas kito, kito posėdžio pradžioje. Aš gavau iš socialdemokratų frakcijos vardu prašymą pakeisti ponę Mirjam Dalį, ponę Kotajar pramonės mokslinių, e, mokslinių tyrimų ir energijos komitete. Taip pat e, ta, buvo paprašyta, kad būtų pakeistas vienas kolega teisės reikalų pakomitėje. Ar būtų pastabų? Ne, pastabų nėra. Taigi tuomet tvirtiname šios, šių kolegų paskirimus į šios komitetus. Taigi dėkoju visiems, dėkoju. Nutraukėme šį posėdį. Posėdis baigtas. Dėkoju.